So, liebe Kolleginnen, Kollegen und meine Damen und Herren. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, kviečiu visus susėsti, sveikinu visus susirinkusius. Noriu tarti keletą žodžių mūsų aptarsiamą temą ir manau, kad ta tema mums padės e, aptarti visus mūsų rūpimus klausimus. Kalbėsime apie nuoseklumą, efektyvumą, teisės aktų, jų efektyvumą. Mes matėme, kas aktualiausia buvo primtos bendros deklaracijos tarybos parlamento ir komisijos e, naujas požiūris buvo reikalingas. Europos Komisija rugsėjo 28 dieną pateikė naują teisėkūros siūlymą, kur numatyta reikšmingų pasikeitimų, lyginant su ankstesniuoju laikotarpiu. E, ten kalbama apie žmogaus teisų apsaugą, apie pačius įvairiausius kriterijus ir mechanizmus susijusius su harmonizuotų kontrolės mechanizmų Europos Sąjungoje. Aš tiesiog nebetęsiu savo įvadinių pastabų, kad galėtume daugiau laiko palikti pasisakyti ekspertams. Išklausysime, ką ekspertai mums turi pasakyti. Jie yra akademinio pasaulio atstovai dažnai. Šiuos klausimus sudalyjome į dvi dalis. Pirmiausia, mes bandysime susitelkti prie iškylančių iššūkių ir grėsmių E, dėl eksporto ribojimo ir taip pat kalbėsime apie komunikacijų sektorių ir konkrečiai diskutuosime dėl to, kaip teisės aktai galėtų būti efektyvesni. Pirmojoje darbo grupėje mums malonu priimti poną Ben Wagner. Jis yra uh, iš Vokietijos instituto mokslo ir politikos skyriaus, taip pat ponia Lucija Krahulkova, Access Now atstovaujanti, ponas Magnus Nordeus Erikson, atstovauja Digital Europe. Tai yra tie ekspertai, kurie dirba komunikacijų ir informacijos sektoriuje. Septynes minutės skirsime kiekvienam iš ekspertų. Ir, kaip žinia, aš labai atidžiai seksiu, kad nebūtų viršytas pasisakymų laikas, žodis ponui Wagner pirmiausia. Now it's on? Perfect. Thank you very much and thank you for the kind. Labai ačiū, dėkoju už pakvietimą dalyvauti e, šiame susitikime. Aš esu Ben Wagner iš Vokietijos tarptautinio ir saugumo reikalų instituto. Pateiksiu keletą pastabų susijusių su naujaja dviejopo naudo, naudojimo prekių reforma, kurią pasiūlė Europos komisija. kodėlgi mes čia esame. Šios skaidrės gali atsakyti į šį klausimą. Nepaisant diskusijų ir kalbų šiuo klausimu, stebėjimo technologijos yra eksportuojamos iš Europos šalių per Europos šalis ir tai yra daroma jau daugelį metų. Mes negalime riboti tokio plitimo pasinaudodami eksporto kontrolės reglamentu. Žurnalistai visame pasaulyje ir Europoje apie tai kalba. Ir eksporto kontrolė yra kvestionuojama. Taigi situacija yra tokia, kad egzistuojanti teisinė bazė nėra tobula ir yra spręstinų problemų. Turiu pasakyti, kad svarbiausia čia yra žmogaus saugumas ir tai yra susijęs su Europos e, užsienio e, politika. E, pats požiūris nėra ginčiamas. Jis yra taikomas ir jungtinėse tautose, jis yra normalus, įprastinis egzistuojantis mechanizmas tarptautinėse santykiuose. Tačiau klausimas nėra ar, klausimas yra kaip ir mes šios klausimus kaip tik ir svarstysime šiandien. Kalbant iš žmogaus saugumo e, pusės, galime perėti prie ES autonominio sąrašo. E, turime mechanizmą, kuris užtikrina dviejų panaudojimo prekių e, kontrolę. Valstybių, valstybės narės nusprendė imtis veiksmų pačios vienos, siekdamos e, inovuoti e, šią sritį. Vokietija padarė savo pokyčius e, dviejų panaudojimo prekių teisės akte. Tačiau tai nėra nacionalinis teisės aktas, kuris galėtų užtikrinti daugia šalius pokyčius. Taigi tokia pozicija sudaro galimybę sukurti ir daugia šalius susitarimus, kurie užtikrintų kad valstybės narės galėtų kontroliuoti įvairius aspektus ne tik nacionaliniu, bet ir daugia šalių lygiu. Perinant prie pačio pasiūlymo, buvo daug kalbama apie šį teisės aktą. Buvo kalbama apie tai, kad įmonės turės būti susipažinusios su žmogaus teisų pažeidimas įvairiose šalyse. Mums reikia žinoti, kad ES yra padariusi įsipareigojimus susijusius su įmonėmis, kurios turi pasirūpinti tinkamų deramų patikrinimų. Tai reiškia, kad reikia žinoti savo klientą ir daugelį kitų dalykų. Mes galime kalbėti apie šių klausimų traukimą į teisės aktą, tačiau manyti, kad e, daromas patikrinimas nėra naujas, nėra, sen, nėra suprantamas dalykas įmonėms, e, nebūtų tinkamas. Jeigu įmonės turi teigiamų žinių susijusių su deramu patikrinimu ir jeigu žinoma, kad yra pažeidžiamos žmogaus teisės arba humanitarinė teisė, tai reikėtų reikalauti e, leidimo. Pats principas yra gan aiškus. Jeigu išsiaiškinama, kad jūsų technologijos gali būti panaudotos netinkamai, reikia vadovautis teisės aktais susijusiais su tokios technologijos eksportu. Ir iš esmės šita mintis yra gan gera. Be to mes turime ir tas visą apimančias kontrolės priemonės, kurios egzistuoja, pavyzdžiui, masinio naikinimo ginklų sferoje. Jeigu tai yra įmanoma įgyvendinti, tai galbūt įmanoma įgyvendinti ir kitose sritise. Bet jeigu mes plėsime catch-all mechanizmo e, aprepti, tai gali sukelti atskaitomybės e, deficitą daugiau diskretiškumo suteiksime įgyvendinimo institucijoms, tokiu būdu reikia užtikrinti didesnį atskaitingumą, kai institucinė diskrecija padidėja, tai ir atskaitomybė turi išaukti. Ir tai yra susiję ne tik su atskaitingumu, bet ir su skaidrumu. Šiuo metu ES yra daroma daug tvarkas ir aš manau, kad reikalingas harmonizavimas, reikalingos vienodos sąlygos ES. Visuomenė žino ir suvokia, kokie sprendimai yra priimami. Ji gali pritarti arba nepritarti tokiems sprendimams, tačiau tai turi būti aišku. Peršoksiu keletą skaidrių Taigi esminiai klausimai yra ne tik skaidrumo, bet ir šifravimo. Mes kalbame apie sritis, kurios turi būti apsaugomos. Mes neturime pakengti saugumo moksliniams tyrimams. mes dirbame kartu, bendraujame skaitmeniu būdu ir tokia komunikacija turi būti saugi. Europos Sąjunga nustato standartus tarptautinės priekybos srityje. Kai žmonės protestuoja prieš tarptautinę priekybą, tą daro dėl to, kad nes, nesilaikoma vertybių. Taigi šis pasiūlymas sudaro puikią galimybę ES ir ES parlamentui pademonstruoti, kad jos laikosi tarptautinės priekybos vertybių. Ir aš manau, kad šie klausimai, vertybių klausimai jūsų komitetui yra labai svarbus. Dėkoju ponui Wagneriui. Dabar suteiksiu žodį poniai Krahulkovai. Prašom. Krahulcova. Dėkoju. Mano vardas Ekvirėjusi Krahulcova. Iš Čekijos. Ačiū už šį puikų įvadą ir manau, kad mes išgirdome daug tikrai svarbių dalykų, kurie turi kelti pilietinė visuomenė aptariant šiuos dalykus. Ir aš manau, kad mes nekalbame, kodėl mums reikalingas tas reglamentas. Tiesiog tai yra reikalinga ir ES ekspertų e, pateiktas dokumentas, tikimės, bus naudingas ir galės tinkamai veikti. Uh, Norėjau paminėti šiandien tris svarbius dalykus. Pirmiausia, mums reikia žmogaus teisų situacijos labai griežto vertinimo, mums reikia taip pat didinti skaidrumą ir tai yra susijęs su harmonizavimo klausimu taip pat. Tai štai, apie tai daugiausia ir kalbėsiu. Ir suskirstysiu visą tai smulkesnės kategorijas. Žmogaus teisų, uh, padėtis turėtų būti vertinama pagal tikrus kriterijus, pagal pagrindinių teisių hartiją turėtume vertinti, kokia ta padėtis mes turime iš žmogaus teisų teismo e, jurisprudenciją, turime įvairių teismų teisenos praktiką, turime e, Sakarovo premijos e, laureatų išminti ir panašiai. Ir galime e, e, dabar tik tai geriausia sustarti, kaip geriausia būtų užtikrinti žmogaus teisų patyties priežiūrą pagal tai. Turi vykti dialogas pilietinė visuomenėje, turi, būt, turi veikti vairūs forumai. Kol kas nėra reikalo riboti e, technologijų eksporto. Aš dirbu globaliai organizacijai. Ir kalbant apie globalę perspektyvą, tenka pasakyti, kad daug tų technologijų e, nacionalinių lygmenių sulaukė kvestionavimo. E, tiesiog yra bandoma e, siūsti į išorę tokią žinią, kuri atitinka pačius aukščiausius standartus. E, man atrodo, e, tuos atvejais, kai kalbam labai rimtus žmogaus teisų pažindimus, reaguoti irgi reikia griežtai. Mums neįmanoma atsisakyti tų taisyklių, pakeisti kažkuo. Ir dažnai, jeigu tų standartų atsisakoma, mūsų uh, partneriai tai laiko silpnumu, kai dėl verslo ir žmogaus teisių, man atrodo, viskas yra labai aišku. Ir tai galėtų būti pavyzdinis dokumentas valstybės narės ir atsakingos už žmogaus teisų standartų pačius aukščiausius šio aukščiausių standartų gyvendinimą. Aš padalinsiu dokumentą dar šiek tiek vėliau, truputėlį, kur detaliau už informaciją išdėstyta. E, vertinimo kriterijai turėtų apimti e, ir technologijų panaudojimą ginant žmogaus teisės. E, taip pat E, svarbu, kad egzistuotų taisyklės, kurios padeda spręsti tokius atvejus, kai technologijomis naudojamas neteisėtai, pažeidžiant žmogaus teisės. Man atrodo, labai svarbu yra e, e, pasižiūrėti ne tik, kaip spręsti grėsmės žmogaus teisėms, ne tik svarbu turėti teisinės taisyklės, Ir tai svarbu, kad tos, pasitikrinti, ar tos taisyklės egzistuoja šalyse, kur mūsų technologijos bus naudojamos. Mes esame linkę technologijas eksportuoti, bet kartais svarbu išsiaiškinti, ar, žmonėm, ar žmonės tose šalyse bus taip apsaugoti kaip mūsųse, ar jų teisės taip pat ginamos. Taigi mūsų reikalavimai šioje srityje, mūsų partneriai turėtų būti didesni. Technologijos vystosi labai greitai. Būtina priežiūros technologijos sąrašus turėti, e, bet tai nebus lengva. Manau, kad, kad turime turėti šią progą lyderiauti šioje srityje. Man atrodo, kad kai kalbame apie rimtų žmogaus teisų pažeidimus, kai jie konstatuojami, E, priemonių imtis yra būtina. Mes turime pasiūlyti įmonėms labai rimtas gairias ir turime pasakyti įmonėms, kad jos turi laikytis tam tikrų atsakingumo standartų. Situacija yra pagerėjusi, kai prasidėjo konsultacijos su akademiniu pasauliu, su pilietinė visuomenė. Manau, kad Šioje srityje yra daug žmogaus teisų gynėjų, kurie taip pat pateikė daug medžiagos. Praivas International organizacija, įvairios kitos piliečių teisų organizacijos, e, kurios pateikė informacijos apie tai, kaip žmogaus teisės pažeidžiamos kai kuriuose šalise. Tai svarbu įmonėms ir svarbu neignoruoti šios e, informacijos. E, tai nereiškia, kad informacijos nėra, tiesiog svarbu jos neignoruoti. Mes galime tikėtis, kad įmonės galės, kad verslas gali turėti savo reguliacijos mechanizmų šios rytie, bet aš į tai žiūriu labiau rezervuotai. Manau, kad būtina taip pat turėti ir struktūras, kurios padėtų vertinti, kiek įmonės yra atsakingos šioje srityje. Terorizmas ir jo įtraukimas į tą visapimončią priežiūros sistemą. Aš manau, kad terorizmo įtraukimas į šią sritį nėra labai geras dalykas. Mes manytume, kad to nereikia. Ir apibendrindama norėčiau pasakyti, kad vienas svarbiausių dalykų, kuriuos galėtume nuveikti atlikdami peržiūrą, tai padidinti skaidrumą ir numatyti atskaitomybę ir taisyklių harmonizavimą um, vertinimo procesuose. Taip pat būtina kovoti su e, nesažininga veikla, nesažininku eksportu ir panašiai. Būtina kreipti dėmesį į tarptautinę praktiką, egzistuojančius dokumentus ir tą informaciją pateikti teisės aktų prieėmėjams. E, svarbu užkirsti kelią neteisėtam eksportui. Mes e, nagrinėjome metinę komisijos ataskaitą, mes manome, kad ši ataskaita yra tikrai naudinga, visuomenė irgi turėtų dalyvauti, rengiant šitas peržiūras, turėtų turėti galimybę tarti savo žodį, pateikti dokumentus, jeigu tokių būtų. Dar vienas svarbus dalykas. E, sandorių statistikos publikavimas tiesiog viršijau savo pasisakymų laiką ir suprantu, kad viską uždėsit negalėsiu, aš jums atsiųsiu savo dokumento projektą ar raštu, turėsiu visą informaciją, ačiū. Uh, Dėkuoju, dabar ponas Magnus Nordėjus iš Ericsson Digital Europe. Thank you, Christopher. So, thank you. Ačiū. Parlamentarai, Bent Langė, kiti svečiai praėjusi kartą e, Ben Wagner taip pat buvo mano pusėje. Mes dar kartą e, susitinkame svarstyti tuos klausimus. Aš dirbu Eriksone ir esu Digital Europe e, politikos grupės narys. Mes atstovaujame vartotojų elektronikos ir IT. Taigi periname nuo pilietinės visuomenės prie pramonės. Koks yra mūsų požiūris? Mes manome, kad šis reglamentas nuties kelią eksporto kontroliai ir tai bus padaryta per atėjančius dešimt metų. Todėl reglamentas turi būti teisingas. Reguliavimo aplinka yra itin sudėtinga. Techniškai specifikacijos yra sudėtingos, tai yra susijęs su užsienio politika, Todėl visus klausimus aptarti per septynias minutės tikrai nebus įmanoma. Taigi aš pateiksiu mūsų prioritetus iš skaitminių technologijų pusės. Aš taip pat atstovavau ir pramonės pusiai, kai praėjusiais metais buvo sudarimas E, laisvos priekybos susitarimas, 80, šalis, 80 šalių sumažino muito mokesčius IT ir IST ir tai prisidėjo prie visuomenės gerovės. Kitos šalis apskritai aps, e, panaikino muitų mokesčius ir e, tai buvo e, labai naudingas procesas. Šiandien mes kalbame apie tos pačios kategorijos produktus, tačiau iš kitos pusės. Todėl tai yra labai įdomu. Dabar kalbame apie tai, kaip tokias prekes reikia kontroliuoti ir riboti, bet negalima pamiršti skaitmeninių um, technologijų vaidmens. Mes vėl kalbame apie tą patį sektorių. Aš tikiuosi, kad kontroliavimas bus subalansuotas. Ir aš tikiuosi, kad viskas bus susijęta daiktų internete. Produktai, kurie yra svarbus kiekvienai šaliai, turėtų būti eksportuojami išskyrus pagrystas priežastis. Ne, kiek, ne viena šalis negali sauliaisti pernelyg kontroliuoti šitų dalykų, ypač pasitelkdama miglotus reguliavimo aspektus. Todėl reikia vadovautis atsargumo e, principu kad technologijos vystytųsi ir toliau, eksportuotojai turi turėti aišku teisinį aiškumą. Tai jau buvo paminėta kitose pasisakymuose. Šiais metais mes sakome, kad e, aiškumo e, trūkumas yra labai rimta problema. Mums reikia aiškių apibrėžčių. Bet pirmiausia, aš norėčiau e, pripažinti, kad komisija pripažino šifravimo svarbą. Šifravimas nuo labai stipriai apsaugoto perėjo prie prieinamo. Galėčiau pacituoti ponę Šakę, kuris sakė, kad mums reikia šiuos klausimus svarstyti. Ta ir komisija patvirtino savo pasiūlymuose. Jie kalba apie bendruosius eksporto leidimus. Kitas dalykas technologijų persiuntimas, e, vadovantis bendrais leidimais. Tai taip pat yra labai vertinga. Bet grįžtant prie apibrėžčių. Mano poziciją patvirtina komisijos poveikio vertinimo tyrimas, kuriame sakoma, kad e, atsiras e, prekybos iškraipimai pasauliniu lygiu visas, viskas turi būti suvienodinta pasauliniu lygiu. Ir tą turime padaryti, kad nebūtų iškraipyta priekyba. Valstybės narės turi prisimti tam tikrus įsipareigojimus. Nauja apibrieštis antrajame e, straipsnėje jau kalba ir apie žmogaus teisės ir tokiu būdu yra įvedami nauji šios sistemos elementai. Ne viena šalis nėra įgyvendinusi nieko panašaus dviejopo naudojimo prekių srityje. Neseniai buvau sustikęs su kolega iš Japonijos Briuselyje ir jis, jis sakė, kad Japonija prisiderins prie ES sistemos. Prisiminkime Singapūrą prieš e, trejus metus vyko trilogas. Singapūras e, nebetenkino bendro režimo reikalavimo. Taigi mes turėtume siekti lyderio vaidmens ir prisiderinti ir prie kitų režimų. Mūsų šalis e, imasi daug veiksmų. Mes kalbame apie darbo patikrinimo programas, apie vadovavimąsi pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir vertybėmis. Tai yra įtraukta į mūsų etinės vertybės. Bet jeigu šis reglamentas bus išplėstas, mums yra svarbu nustatyti, kam tai bus skirta. Tokiu atveju reikėtų sąrašo išskirtų vartotojų ar šalių. Puslaidininkio asociacija yra surinkusi kai kurios scenarius, kurie rodo, kaip praktiškai būtų galima pritaikyti tokius pasiūlymus. Mes manome, kad dviejopo naudojimo prekės turi būti identifikuojamos pagal techninės charakteristikas ir leidimai turi būti išduodami pagal e, konkrečius e, bruožus. Taip pat reikia nustatyti galima galutinį vartotoją. Tokių technologijų laiko beveik nebeturiu, todėl baigsiu. Eksporto kontrolės režimas turėtų likti panašus, panašus į kitus režimus. E, tai paskatins augimą ir jeigu mes plėsime e, apibriešti, turime būti atsargus. Apibrieštis ir nuostatos turi suteikti didesnį teisinį tigrumą. Aš kalbu apie daromą patikrinimą, kibernetinį e, stebėjimą ir kitus dalykus. Tuos klausimus reikia patikslinti. Ačiū. Labai ačiū. Aš pakviesiu dabar kolegas e, užduoti klausimus. Nes nepakanka tik daryti e, pareiškimus. Tikriausiai kolegos turėsite klausimų ekspertams. Pirmiausia, kreipsiuosi į pranešėją ir šešėlinius pranešėjus rengiančius e, pranešimo šiuo klausimu. Jeigu jūs turite klausimų, prašom, pranešėjas yra Klaus Buchner. Ar turite klausimų ekspertams? Ačiū. Mano pirmas klausimas ponui Wagneriui. Jūs kalbate apie catch-all Um, sąlyga, kaip viską plan, planuoti, kaip planuoti įmonės veiklą. Toliau, pane Kunkova, kaip jūs formaliai remiate pilietinę visuomenę ir nevyriausybinės organizacijas. Neįsivaizduoju, kaip tuos procesus galima iš tiesų realiai paleisti ir kaip juos e, oficializuoti. Taip pat mane labai aišku vienas reikalavimas, jūs reikalaujate, kad būtų aiškiau apibrieštos žmogaus teisės. Ir prekės, man tai yra problema. Kodėl? Todėl, kad technika labai greitai vystosi. Galbūt galima kažkaip tai kategorijas um, apibūdinti, tačiau tos kategorijos uh, naujos atsiranda ir nu, naujų technologijų ir panašiai, taigi labai sunku viską apibūdinti. Pirmiausia, norėčiau dėl to privalomo uolumo klausimų užduoti klausimą. Jie jau egzistavo ankstesniuose teisės aktuose. Viena yra aišku ir visi tai kartoja, kad būtinas tam tikras aiškumas čia. Ypač, kai kalbame apie sankcijų taikymą už to uolumo trūkumą. Buvo kalbama apie žmogaus teisių padėtį Ir buvo kalbama apie tai, kad kartais technologijos padeda pažeisti žmogaus teisės. Ar galėtumėte mums duoti tris pavyzdžius informacijų technologinių produktų, kurie dėja, na, padeda užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimus, kurie neleidžia pažeisti žmogaus teisų. Man suprantama, irgi dėl terorizmo apibrėžimo aiškumo trūksta, mano požiūriu. Koks turėtų būti to supratimas? Kaip jums, jūs, jūs taip pat kalbate, kad žmogaus teisų pažeidimus vykdyti yra lengviau prisidengiant terorizmo nuostatomis. Ar aš teisingai supratau, sako kalbėtas? Ponui Wagner norėčiau tokį klausimą užduoti. Priežiūros dalykai. Buvo kalbama apie kibernetinę priežiūrą. Gal galėtume pažvelgti šiek tiek toliau, mes kalbame tik apie technologijas, tačiau yra siūloma taikyti labai plačiai šią nuostatą. Kaip jums atrodo, kodėl reikia plačiau žvelgti į tą kibernetinės priežiūros aspektą? Mes kalbam apie ES sąrašą, apie tam tikrus teisės aktus. Ar dabartinė praktika turėjo kokios įtakos mums visiems? Ar buvo kokio nors poveikio priimtų teisės aktų egzistuojančiai praktikai? Ar tai kaip nors paveikė egzistuojančius režimus? Ačiū. Kalbama buvo apie skaidrumą. Ir aš užduosiu klausimą ponui Wagneriai. Mano klausimas būtų toks. Kodėl Skaidrumas netaikomas eksportos ir tie mes juk eksportuojama ginklus. Turime kategorijų įvairių sąrašus, turime įvairiausių sąrašus. Mes e, žinome e, vis labai daug informacijos, kuri labai detali. Ar tai gali būti priežastis neteikti informacijos dėl dvigubo panaudojimo žodis Alde atstovams. Ačiū visiems kalbėtojams atvykusiems į parlamentą ir pateikiantiems mums žinių. Šešerius metus parlamentas e, kovoja už daugiau skaidrumų ir, man atrodo, reikia pakeisti tą status quo. Ir manau, kad reikia pripažinti, kad žmonės dažnai kenčia šalise, kuriuose, kurie kritikuoja savo vyriausybės, jie patenka į kalėjimus, yra kankinami arba dar blogiau gali nutikti. Turime labai tikslingai spręsti tas problemas. Mes turime pasiekti tokias sistemas, kurios kasdien tampa pigesnės, prieinamesnės. E, ko gero, licenzijos reikėtų reikalauti tada, kai reikalavimai teisėti. Ir čia tenka apibriežti, kokios yra teisėti reikalavimai, mes apie tai ir kalbame. Pirmas dalykas, kuris buvo e, paminėtas, yra apibrieštis, kas yra žmogaus teisų pažeidimai, kokios technologijos gali būti susijusios su šioje srityje primamais teisės aktais ir ar terorizmas turėtų būti įtrauktas į šį sąrašą. Man e, Europos komisija pateikė siūlymą, kur trūksta tikslumo, girdėjau e, apie tai, kad nereikėtų įtraukti terorizmo į šį sąrašą. Tačiau kaip e, iškelti saugumo e, poreikius tam tikrus į vieną iš pirmų vietų. Be abejo, kai kalbam apie prekybos rinkas, teroristinės organizacijos ar organizuotų nusikalstilių grupės galėtų įsigyti e, labai tokias sistemas, kurios gali turėti labai rimtą poveikį. Ir kaip, kaip spręsė tos terorizmo grėsmių klausimus. Kitas klausimas, kaip mes turėtumėm spręsti šias problemas. Digital Europe atstovo štai sako, kad turėtume turėti globalius standartus. Būtų puiku, bet negyvenam juk idealiam pasaulyje. Ir regis yra akivaizdu, kad jeigu laikytumės to bendro vidurkio, greičiausiai nelabai pavyktų pasiekti gerų rezultatų. Mes siekime aukštesnių standartų ir čia turime rodyti ES lyderystę. klausimai dėl mokslininkų, kurie neturėtų būti įtraukti iš šių teisės aktų taikymus sritį. Nesakoma, kad tie žmonės kartais bando saugumo sistemų pajėgumus ir kartais įsilaužimus visus atlieka tyčia, bandydami sistemas jų saugumo užtikrinimo labui. Galbūt reikėtų numatyti kažkokias išimtis, pavyzdžiui, Digital Europe, kai kurios įmonės uh, E, dirba šioje srityje ir, pavyzdžiui, jos užsima tais įsilaužimais tam, kad sukurtų geresnės saugumo sistemas, kibernetinės saugumo sistemas. Ar jums reikėtų taikyti išimtis? Išgirdau reiškimą susirūpinimą dėl apibrieščių susijusių su e, programinės įrangos priežiūra. Ar kartais e, su tos programinės įrangos panaudojimu mes galbūt galėtume pagalvoti ir apie duomenų eksfiltravimą iš turimų priemonių. Mes dar ko gero neturime dar tokių priemonių, kurios galėtų patekti į žmonių telefonus, nešiojimuosius kompiuterius ar panašiai, bet žmogus turėtų turėti galimybę matyti, jeigu nelegaliai informacija buvo išimta iš jo informatikos priemonių. Tad kokios, kokie yra šių sistemų e, privalumai ir ar yra įmanoma eksfiltruoti informaciją. Kitas dalykas, kaip žmonės dirba užtikrinami um, eksporto kontrolę, kiek jūsų narių užtikrina eksporto kontrolę. Ir dar vienas klausimas, kokie yra didžia, kokios yra didžiausios sankcijos, kurią patyrė ES kompanija, neturėdama licencijos, eksport, užsimdama eksportų be licencijos. Ir kaip ar buvo, kas buvo daroma, kai buvo pažeistos taisyklės, kurias yra nusačiusios jungtinės tautos ir posangų ir panašiai. Prašom, guoja vardų klausimas. Dėkoju. Mano klausimas būtų labai specifinės, aš jį norėčiau patėti prie kitų klausimų. E, reaguoju tai, ką sakė ponas Wagneris, sakė, kad žmonės demonstruoja mm, tokia mm, rezervuota požiūrį laisvą priekybą. Aš norėčiau paaiškinti, kas galbūt buvo turėta omeny. Mums rūpi vertybės, kurios slypi už laisvos prekybos susitarimų. Ir kartais tie susitarimai neremiami būtent dėl to, kad tų vertybių nesimato. Aš pati esu dalyvavusi daugelį demonstracijų. Aš, pavyzdžiui, manau, kad kai kurie sutarimai yra nukreipti prieš aplinkosaugos reikalus, prieš žmogaus teisės ir panašiai. E, tad kyla klausimų, kaip yra su tomis vertybėmis. Gal e, žmonės manydami, kad tų vertybių nėra ir nepritarė sustarimus. Pone Begin, prašau. Dėkuoju. Mano klausimas susijęs su pramonės realybė tai gal reikėtų į Digital Europe atstovus kreiptis, kad jie atsakytų į šį klausimą. Na, o aš šiaip ar taip jį užduosiu. Ar galite atsakyti, kiek laiko reikia, kad gautume eksporto leidimą? Ir jeigu įsigaliotų naujas reglamentas dabar nedelsiant, tai kiek reikėtų laiko tada? Ir taip pat norėčiau paklausti, ar informatikos technologijų srityje, kalbant apie nepriklausomas operacijas, yra apskaičiuojama santkainis įmonės ir kompetentingos institucijos į reglamentą neįtrauktos, tačiau norėčiau paklausti, ar čia yra išlaikyta pusiausvyrą reglamente, ar jūs manote, kad galima dar kažkokiu būdu mažinti įmonės legiančią biurokratiją. Labai ačiū, atsakymams skiriame tris minutės, ponas Wagneris. Thank you for an impossible challenge. I'll do my best. Ačiū už tokį neįmanomą iššūkį. Tikrai pasistengsiu, kas mano jėgose. Labai trumpai pasistengsiu atsakyti, neįlės tvarka. Ir ponė Begin, ir ponė Menior klausė žmonės, kurie protestuoja prieš ES, prieš ES priekybą. Jie protestuoja dėl to, kad priekyba nėra jų naudai Ir šita reforma jie nemano, kad gali pagerinti priekybos politiką, nes ją bus įtrauktos vertybės. Taigi žmonės nori žinoti, kad priekyba vadovausia tam tikromis vertybėmis, kad priekyba yra skirta žmonėms ir jų naudai. Taigi e, į tai reikėtų atsižvelgti, kai mes bendrai svarstome šį reglamentą. Žinoma, žmonės turi teisę protestuoti. Dabar į konkrečius klausimus, ponė Šakė ypatingai. E, pasiūlymas dėl eksfiltravimo iš įrenginių. Aš nežinau, ar tai būtų tobulas sprendimas, tačiau kur kas geresnis nei kad dabar egzistuojantis. Ir sutikimas, e, kad būtų kontroliuojami įrenginiai yra labai svarbus, kalbant apie JAF. Ta mintis viltis, kad vartotojas praras galimybę pats kontroliuoti savo įrenginį yra gan pražutinga. Tai gali atrodyti labai maža problema, tačiau ji gali labai greitai išaukti ir išsiplėsti. Taigi eksfiltravimo pasiūlymas yra labai įdomus ir vertas svarstyti. Ta pati galima pasakyti apie būdus apsaugoti mokslo tyriejus. Galbūt jiems reikėtų taikyti išimtis, kad jie galėtų vykdyti savo tyrimus. Žinoma, ES turi kurti standartus, čia nėra jokių abejonių šio klausimo. Žinoma, negyvename idealiame pasaulyje. Valstybės narės teikia individualius pasiūlymus, kurie žengia toliau nei daugia šaliai susitarimai, taigi mes kalbame apie didesnės vienodas sąlygas. Ponas Langė klausė apie skaidrumą. Yra pateikta daug pasiūlymų, įmonės ne visuomet nori atskleisti savo priekybos susitarimus. Kai kreipiamasi į tas institucijas, duomenys yra pateikiamos atskiriems asmenims, tačiau jos nėra e, skelbiamos e, internete. Taigi duomenys egzistuoja, jie yra prieinami, tačiau ne visuomet atviri. Ir Klaus Buchner. E, labai trumpai pasistengsiu atsakyti. dėl tos bendrosios nuostatos ir ar ji gali veikti. Mes dabar jau taikome šitas catch-all nuostatas. Žinoma, galima kalbėti apie tikslumą, apie aiškumą, tačiau tai jau yra įgyvendinama. Tiesiog dabar egzistuojančios catch-all nuostatos bus išplėstos. Taigi klausimas yra tik tas, ką eksportuotojas rašys ataskaitoje ir kokią informaciją jis pateiks institucijoms. Ir duomenys turi būti aiškios, aiškus ir žinomi licencijuojančioms institucijoms. Dėkoju. Aš klausiau Ar tie catch all apima ir kitas rytis, ne tik e, kibernetinio stebėjimo technologijas? Ar norėtumėt, kad atsakyčiau? Atsiprašau, tikrai stengiausi laikytis man skirto kalbėti laiko. Sunku buvo atsakyti visus patiktus klausimus. Svarbus klausimas, tačiau e, labai sudėtinga dabar į jį atsakyti, ar yra e, tokių sričių, kurioms catch-all yra svarbus. Taip, žinoma, dabar e, tikrai nemanau, kad e, būtų tinkama jums pateikti e, tokį sąrašą. Tam reikia atlikti išsamesnį tyrimą. Dėkuoju dabar, Liusi. Aš taip pat pasitengsiu per tris minutės atsakyti. Ačiū už e, klausimą, kaip įtraukti pilietinę visuomenę. E, į tą procesą. Aš jau minėjau metinį forumą. Komisija turi atsižvelgti į pilietinės visuomenės indėlį. Galima ieškoti ir kitų būdų, tačiau svarbu turėti galimybę, e, kurioje galime pateikti savo informaciją ir e, įrodymus. Aš savo rekomendacijose taip pat rašiau, kad komisija turėtų atsižvelgti pilietinės visuomenės indėlį ir įtraukti tai į savo metinės ataskaitas. Tai tikrai formalizuotų e, mūsų santykius ir suteiktų galimybę pasisakyti pilietiniai visuomeniai. E, ponas Jelner, ačiū Jums už e, užduotus klausimus. Dėl IRT produktų, kurie neprisėda prie žmogaus teisų pažeidimų. Pirmiausia, šifravimas. Tačiau esmė yra ne tame dviejopos paskirties technologijos. Mes kalbame apie techninę įrangą, apie programinę įrangą galima klausytis ir perimti įvairias, įvairią informaciją, po to galima tokius duomenis saugoti, pavyzdžiui, penkerius metus. Kalbame apie technologijas, kurios yra akivaizdžiai parduodamos tam, kad būtų pažeidinėjamos žmogaus teisės yra technologijų, kurios yra parduodamos kit, kitais būdais, tačiau galiausiai yra panaudojamos e, tam, kad būtų pažeistos e, žmogaus e, teisės. Jeigu jūs norėsite išsamiau pakalbėti apie tos klausimus, galėsime tą padaryti. Dėl terorizmo aš ne visai supratau jūsų klausimą. Galbūt galėtumėte jį iš naujo užduoti, kad galėčiau atsakyti. Pone Šakė, ačiū Jums už klausimus. Yra sutarimas kalbant apie e, saugumo mokslinius tyrimus ir įsiskverbimo testus. E, mes tikrai norėtume išgirsti jūsų e, pasiūlymą. Negalime apriboti mokslininkų bendruomenės. Yra daug žmonių, kurie bando pagerinti saugumo sistemas, atskleisdami sistemų trūkumus. Ir galiausiai šis klausimas ne man buvo konkrečiai skirtas, bet parlamentarė Begin klausė apie balansą tarp įmonių ir valstybės institucijų. Daug kalbama apie savireguliaciją, nors tai konkrečiai ir nėra nurodyta reglamente. Licencijas išduodančios institucijos um, turi tam tikrą darbo srautą bet valstybės taip pat turi imtis tam tikrų priemonių ir turi pasirūpinti, kad būtų laikomas įsipareigojimų pagal tarptautinius sustarimus. Ačiū. Ačiū. Magnas, prašau. Niekaip su mygtukais nesusitvarkau. Na, pabandysiu ir aš atsakyti klausimus ir pabandysiu pono Buknerio uh, klausimų interpretuoti, kaip uh, nusitaikyti tą judantį taikinį. Tai iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir tai yra ir iššūkis, bet šiandien tas catch all yra labai uh, ribotas, yra tam tikras ribotas laukas veiksmams ir iš tikrųjų veikti yra nelengva. Mano įmonė, pažiūrėjau, yra pavyzdys 1,8 milijonai produktų, tiek mes siūlome. Mums reikia labai iškių techninių specifikacijų. Ir jeigu būtume gabūs e, e, priimti tos visus produktus. Mums kiekvienu atveju reikalingos labai aiškios techninės specifikacijos. Mes turime rankinių būdų. Rankinių būdų turėtume peržiūrėti daugybę dalykų, tai nėra įmanomo. Ir iš tikrųjų mums čia kyla problemų, net jeigu ir tikslas būtų pats kilniausias tas peržiūras atlikti. Ponas Filner uždavė įdomų klausimą. Jis apie kodavimą kalbėjo, šifravimą ir kalbėjo apie tai, kad norėtų išgirsti tris pavyzdžius. Noriu pasakyti, kad kiekviena technologija gali palengvinti tiek žmogaus teisų pažeidimus, tiek jų apsaugą, priklauso nuo to, kaip jas panaudosime. Bet e, aišku, įmonės turi elgtis atsakingai. Taip pat buvo klausta, ar numatyta yra naujų kontrolės taisyklių. Na taip, labai ironiška, bet e, mums sunkiausia, pavyzdžiui, dėl programinės įrangos įtraukimo. Mums kartais reikalingos technologijos, kurios reikalingos patiems apsisaugoti pramonės įmonės gali mums tai pateikti. Turime gerų ketinimų atlikti reikiamas kontrolės, bet jeigu kažkas nutinka ne taip, paaiškėja, kad mums gali kilti sunkumų naudoti tas technologijas, kurios mums yra reikalingos. Tačiau irgi reikėtų elgtis atsargiai. Maryčia Šakė klausė, ar mes, kokio požiūrio mes laikomės, iš apačios į viršų ar kitokio. Mes nemanome, kad Turime tik vieną priemonę naudotis, kad pagerėtų žmogaus teisų padėtis. Tačiau manome, kad būtina e, kreiptis į politikus, kad šie keltų žmogaus teisų apsaugos standartus į aukštesnį lygmenį. Ir kartais dirbti galima ir su blogiausiomis šalimis. Galima padidinti, pagerinti eksporto kontrolę. Taigi dirbti tobuliau visada galima. Eksporto srityje pas mus dirba daug žmonių eksporto tikrinimo srityje. Šiaip, lyginant su JAV, mes nesame labai daug lėšų skiriant įmonę JAV, aš skiriama 2,5 milijardo dolerių per metus tam. Mes E, turime žvelgti į komercinę perspektyvą ir stengtis, kad atitiktume visus standartus. Pone Begin klausė, kiek reikia laiko licencijai gauti 14, nuo 14 iki 60 dienų. Tas vertinimas gali užimti daugiau laiko, priklausomai nuo to, kokį vertimą reikia atlikti. Ir kartais ekspertų šiuo klausimu trūksta. 150 žmonių e, veikia šios srityje mano įmonėje ir 22 Šveicarijoje, Estijoje jų dabar 5 užsima šiais klausimais. Na, iš tikrųjų užduotis nelengva, tai yra nauja kontrolės rytis. Ir manyčiau, kad turime likti realistai. Ačiū. Noriu labai trumpai dar pridurti štai ką kodavimas ar šifravimas gali būti pasitelktas. Tai yra saugumo priemonė. Na, suprantu, kad e, kai kuriai praktikai tai gali trukdyti, bet tai yra tas pats argumentas, kuris susakomas prieš keletą metų. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad ta ugninė siena, vadinamai, gal kam nors uh, trukdo. Ir, pavyzdžiui, aš galbūt tyr, trukdau tyrimui įsidėgus šią įrangą, nes vyriausybė galbūt norėtų pažvelgti, kad aš čia turiu savo kompiuterį ir kokį nors super įvykį ištėti, o mano ugnėsėda tam trukdo. Aš dar noriu paklausyti papildomai. Eksporto kontrolės ir tie dirba kiek žmonių, man atrodo, tūkstančiai, ar ne? Taip, mano komandai tai yra susijęs su mūsų pareigų išlaikymu įmonėje. Taip, man tai yra svarbus dalykas. Pirmininkas. Na, iš tikrųjų, šį iššūkį sunku įveikėm. Dabar mes kalbėsime apie praktiškesnius, praktiškesnius dalykus, kaip padaryti sistemą efektyvesnę. Ir pirmas kalbės Vokietijos atstovas iš BAFA. Ponas Pič, žodis jums. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, verehrte Kollegen. Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums už kvietimą sudalyvauti posėdėje 2016 metais jau kalbėjome apie tai, kad buvo išduoti 2000 leidimų, 10 tūkstančių leidimų. Dabar Europoje buvusių eksporto atvejų sumažėjo maždaug per pusę. Taigi e, mes turime labai daug dalykų praktikoje E, kuriais galime pasiremti. Pranešimas surašytas labai e, gražiai ir išsamei. Kartais, aišku, jeigu įmonė žinotų, jeigu jos priemonės gaminamos yra naudojamos pažeisti žmogaus teisėms, jie turėtų informuoti atitinkamas teisinės struktūras. Visais atvejais tenka kalbėti apie galimus žmogaus teisų pažeidimus. Aš pateikiau dokumentą, pirmais trim klausimais pateikti yra trys siūlymai. Reikia turėti ES sąrašą, kur įtraukiamos dvigubos paskirties prekes. Taip pat turi egzistuoti ES sąrašas kur kalbam apie žmogaus teisų pažeidimus ir tas sąrašas labiau turėtų būti susijęs su priežiūros naudojamomis technikomis. Nereikėtų, kad būtų veikla dubliuojama, reikėtų, kad aiškios struktūros vykdytų šį darbą, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip elgiamasi su ES siūlymais. Jeigu jie atmetami, tai reikėtų šiaip ar taip turėti tokį sąrašą prekių, kuris yra e, dvigubos paskirties ir kuris gali, tos prekės gali būti panaudojamos dviejopams tikslams. Ir, pavyzdžiui, Vokietija nuo seno jau yra sąrašas, kur kalbam apie Wagner e, pranešimą ir kur kalbama apie priežiūros įvairias technologijas. Į sąrašą reikėtų traukti labai aiškius parametrus. Svarbu žinoti, kokiais atvejais prekia reikalinga dvigubos paskaitės kontroliuoti, kada ne. 16 straipsnė antroje dalyje yra pasakyta, kad būtina turėti aiškius apibrėžimus, aiškias taisyklės ir mes Norėtume, kad ARB sąrašai būtų daug aiškesni, kad ten būtų aiškiai išdėstytas sąrašas ir kad būtų ten aiškios e, apibrieštis, kada viena ar kita prekė turi patekti tokį sąrašą. Catch-all principas taip pat svarbus, kaip ir žmogaus teisų apsaugos principas. Daug klausimų taip ir nesulaukia atsakymų. Pavyzdžiui, tarp tarpusavio santykis tarp prekių eksporto ir žmogaus teisų pažeidimas. Visais atvejais e, reikia analizuoti situaciją, kada pažeidžiamos žmogaus teisės eksportavus vienus ar kitas prekes. Praktikoje galiu pa, pasižiūrėti, kada tenka imtis vienu ar kitų sprendimų šioje srityje. Aš manau, ir tai rodo mūsų patirtis, kad yra daug uh, prašymų susijusių su tam tikru netikrumu, tai yra grina biurokratija. E, mažos ir jautinės įmonės, pažiūrėjau, negali, nepajėgios yra tvarkyti tiek daug tų biurokratinių reikalų, tai trukdo jų eksportui. Man atrodo, turėtų vykti konsultacijos, kaip numatyta ketvirtajame straipsnėje. Mes Taip pat norėtume plačiau aptarti 8-13 straipsnį. Tai geriau padėtų mums pasiekti savo tikslų ir atskirais atvejais galėtume reaguoti lankščiai ir greitai. Ketvirtos straipsnio antroji dalis turėtų būti pakeista. Ten yra pasakyta, kad pramonė turi taikyti due diligence, privalomo uolumo principą. Ir Mes manome, kad užtenktų čia savokos aware, žinoti, suvokti, būti informuotiems apie, kaž, apie tam tikrus aspektus. Catch-all taisyklės ir terorizmo sritis, man atrodo, čia turėtų būti taikausius pačios taisyklės, kaip žmogaus teisėms ginti. Asmenų įtrauktų į teroristų sąrašų turėtų uh, pakakti šioms problemams spręsti. Visos prekes šiaip čia galėtų būti susijusių šios rytimi. Ir aišku, jeigu užsakovas yra teroristas esantis tam sąraše, tai tuomet tam tikrų klausimų turėtų kilti. O kaip dėl kitų nuostatų, mes matome, kad ketvirtasis straipsnis D ir E nuostatos, catch all nuostatos, terorizmo įtraukimas yra pernelyg detalūs dalykai. Tai nepadės įtvirtinti didesnio saugumo. E, tranzito atveju, pavyzdžiui, irgi gali kilti daug sunkumų. Kaip, pavyzdžiui, žinoti, kai prekė kerta sieną, ar pažeidžiamos bus kokios nors teisės kur nors ar ne. Aš manau, kad siūlyme komisijos yra ir pozityvių elementų. Manau, kad reikia patikslinimo kai kurių dalykų. Ir reikia tam tikrų supa, supaprastimo dalykų. Ir tai būtų ko gero svarbiausi dalykai. Svarbu atsižvelgti į technologijų vystimasi ir galbūt galėtume peržiūrėti e, nuostatas e, susijusias su atskirais produktais, kai dėl Vokietijos praktikos kalbama dažnai apie tech, pagalbą technologijų vystimuisi. Ir paskutinis dalykas būtų susijęs su procedūromis. Penktas ir šeštas punktai yra svarbus. Reikia detalių uždėsyti administracinės taisyklės, susijusias su leidimų uždavimu pirmiausia kokios būtų sąlygos, kurių tektų laikytis, taip pat reikėtų patikslinti. Tai yra būtini dalykai. Ir reikėtų dėl atskirų detalių papildomai padiskutuoti. Taisyklės dar nereiškia, kad būtų negryžtamai įtvirtintas status quo. Ačiū, kad atėjote pasisakyti. Um, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį Adelai Diakonų iš Philips eksporto kontrolės direktorė. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mane šiandien. Aš atstovauju Olandų asociacijai bei Philips. Mes kalbame šiandien apie dviejų panaudojimo prekių reformą - pramonę, remia modernizavimą ir inovacijas. Mums, žinoma, reikia valdyti nuolat iškylančias grėsmės. Taip pat mums reikia gerinti žmonių gyvenimą, todėl mes vykdome priekybą. Tačiau modernizacija ir inovacijos yra susijusios su didžiulė našta reguliuotojams. Reikia pasirūpinti teisiniu tikrumu, aiškia teisinė kalba. Ir e, turime išvengti nenorimų pasiekmių. Mums nerima e, kelia teisinis tikrumas ir konkurenciniai pranašumai. Šis pasiūlymas kelia riziką abiem mūsų nuomonę. Aš galiu labai atvirai pasakyti, kad jeigu mes nesukursime tinkamos sistemos per ateinančius dešimt metų, mes ne tik nepasieksime saugumo tikslų, mes išvarysime verslą iš Europos. Norėčiau pereiti prie dviejų kriterijų lemiančių sėkmę. Ir tai yra labai svarbu tvirtinant eksporto kontrolės režimą Europos Sąjungoje. Nepamirškime trečiojo ES sutarties straipsnio. Mes prisidedame prie taikos ir saugumo bei laisvos priekybos ir žmogaus teisų apsaugos. Pusiausvėra tarp šių dalykų yra sėkmės garantas. Dabar pramonės pozicija yra gan skeptiška šio, pas, šio pasiūlymo atžvilgiu. Pagalvokime apie teisę į sveikatą ir privatumą. Dabartinis pasiūlymas neužtikrina šių teisių. Todėl, kad dėl technologijų dviejopo panaudojimo mes norime kontroliuoti technologijas, kurios taip pat mus ir saugo ir gina, mus ir mūsų duomenis. Taigi pramonė yra sunerimusi. Žmogaus teisų ir terorizmo įtraukimas e, kelia tam tikrų klausimų. Ši priemonė tampa politinė priemonė. Dėl tokios politinės prigimties sudėtinga bus tokias kontrolės sistemas įdėkti per dviejų panaudojimo prekių reglamentą. Mes turime pažvelgti į tai iš reguliuotojų ir iš pramonės pusės. Kontrolė turi būti įgyvendinama ir veiksminga siekiant numatytų tikslų. Ar yra aiški apibrieštis dėl žmogaus teisų, žmogaus teisų pažeidimų. Tai, kas reiškia žmogaus teisų pažeidimą vienai valstybei nariai, gali nereikšti to paties kitai. Galima tais klausimais diskutuoti. Ar yra sąrašas šalių ar teritorijų, kurios priklausytų visoms kategorijoms numatytoms reglamente? Jautrios šalis, represiniai režimai, konfliktinės zonos ir taip toliau. Tai yra politika. Ar yra aiški apibrieštis ir aiškus procesas užtikrinantis due diligence. Taip, ši nuostata galioja ir yra taikoma pramonėje, bet tai vėl yra subjektivu. Eksporto kontrolė turi būti objektyvesnė taip pat ir naujajame catch-all pasiūlyme. Ar yra aiškiai apibrieštis dėl technologinių, technologijų, kontroliuojamų technologijų parametrų? Kalbame apie 1,8 milijonus e, įrenginių ir jų techninius e, parametrus. Iš tiesų, juos e, nustatyti būtų gan įdomus darbas ekspertams dirbantiems e, šioje srityje. Taigi, man, pramoniai ir reguliuotojams kyla visi šitie klausimai. Mes turėtume paklausti, ar šis reglamentas bus sėkmingas, galbūt yra kitų būdų pasiekti sėkmį. Tokios miglotos taisyklės tikrai neužtikrins sistemos veiksmingumo ateityje. Kitas sėkmės kriterijus yra ne vienašališkas sąrašas ES lygių. Tam prieštarauja ir pramonė vienašališki sąrašai yra tas rytis, kurioje reikia būti atsargiems, nes nukrypimas sukels ne tik teisinio netikrumo klausimų, bet ir trejopo rezultato. Konkurencija bus iškraipyta, o tą mes jau stebime kibernetinių technologijų srityje. Nebus pasiektas tikslas susijęs su vienašališka įrenginių kontrolę. Įrenginiai vis tiek bus perkelti į kitas šalis ir blogieji jas, tas technologijas gaus. Taigi mums reikalingi aiškus sąrašai pagristi technologiniais parametrais, o ne galimų panaudojimo būdų, pavyzdžiui, ligoninės lova irgi gali būti dviejopo naudojimo prekia. Aš dabar nenorėčiau išsiplėsti, nagrinėdama šį pavyzdį, nes e, tai nėra pagrindinis dalykas. Baigdama noriu pasakyti, kad mes tikimės, kad reguliuotojas sieks trijų dalykų - tiek pramonės, tiek e, priekybos srityje - aiškos e, kalbos, teisinio tikrumo ir techniškai apibrieštų uh, objektų bei vienodų sąlygų. Verslas yra patikimas partneris, mes bendradarbiausime su reguliavimo institucijomis, nes ir mūsų siekis yra sukurti tokią eksporto kontrolę, kuri būtų veiksmingai taikoma pasaulyje ateityje. Ačiū. Ir galiausiai suteiksiu žodį Malte Polman, E, Utimako įmonės vadovui, prašom. Dėkuoju, ponė Langen. Gerbiami Europos parlamento nariai, labai džiaugiuosi ir vertinu galimybę e, dalyvauti čia, su vidutinės įmonės atstovas, e, dalyvauju šitokiam susitikimui. Aš esu iš Acheno, iš Vokietijos, noriu pasinaudoti progą pateikti savo įmonės matymą E, norėčiau pasakoti, ką mes veikiame ir kaip ketiname ir kaip tvarkome su dviejupos paskirties prekybis. Mes esame 70 e, žmonių grupė, daug metų dirbame kibernetinio saugumo srityje. Mes esame iš to šalies, kur labai specifiniai nacionaliniai sąrašai tokių prekių egzistuoja ir bendradarbiavimas su BAFA, su valdžios struktūrimis visada buvo geros. Mes užtikriname saugumą, ypač teikiame kriptografinius produktus. Uh, E, infrastruktūrų e, įmonėms. Mes teikime visas reikalingas prietaikas šioms rytims nacionalinės, pavyzdžiui, tapatybės kortelės, e, oro uostų kortelės, įėjimo kortelės į Berlemų pastatą, išmanus automobiliai. Visi yra paremti to, tomis pačiomis technologijomis. Ir tos pačios technologijos yra panaudojamos pačiomis įvairiausiamis prietaikomis. Mes esame įsikūrę daugiau negu 18 šalių, dirbame e, siekdami atitikti e, įvairius eksporto kontrolės režimus. Kokios, kokias pasangas turi dėti tipiška įmonė norėčiau parodyti jums skaidrę, kad pasižiūrėtumėte, kokios patikras mes atliekame. Mes stengiamės atitikti visą eilę kriterijų šalyse egzistuojančių, kuriuose dirbame. Keturi žmonės mūsų įmonė iš 70 nuolatos stebi šią sritį, dirba joje. Mes e, mokame savo personalą, taip pat turime patarėjų iš išorės, kurie padeda mums šioje srityje. Mes nuolatos e, dirbame saugumo srityje, mes teikiame savo paslaugos kritinės infrastruktūros įmonėms, būtent dėl to turime ypač rūpintis e, savo vartotojais, jų saugumu, sudėtingos tos tiekimo grandinės e, gali sąlygoti tai, kad, pavyzdžiui, mūsų patiekiama prekė yra panaudojama kitiems tikslams. Kartais vidutinio dydžio įmonė gali visai nesunkiai e, įgyveninti reikalavimus, kurių gali turėti užsienio partneriai. E, atitikties reikalavimai reiškia, kad egzistuoja partnerystė susitarimai ir tipinės sutartys, kurios tiesiogiai įtakoja mūsų konkurencingumą Mes konkuruojame su Šiaurės Amerikos ir Kinijos įmonėmis teikiančiomis tokias pat paslaugos. Tad puiku, kad ES e, turi aukštus reikalavimus. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad tie vienodi reikalavimai visiems taikomi kasdienėme darbe. Eksporto kontrolės valdžiaus struktūros mums, struktūros svarbiausia mums yra BAFA pirmiausia. Ir Mes taip pat dirbame ir su Junktinė karalystė. E, verslo tikrumas, e, prognozuojamumas mums yra ypač svarbus dalykas. E, mes nuolatos atliekame vertinimus, kaip mes atitinkame taisyklės, egzistuojančius standartus ir uh, Nevyriausybinės organizacijos taip pat e, gali sakyti savo nuomonę, teikti pastabas. Ir tai yra ne tik e, mūsų atitik, atitikties būklę tikrina ne tik vyriausybinės organizacijos. Normalų standartų finansavimas, tam tikri standartai turto pakankamumo klausimų irgi yra labai svarbus finansavimo esame gavę iš Europos investicijų banko, e, iš Vokietijos e, valstybinio banko. E, tai tos struktūros tapo mūsų investuotojais, privačios įmonės taip pat investuoja. Eksporto kontrolė yra labai svarbus dalykas, tai yra iš tikrųjų vienas iš esminių dalykų. Mes dalyvaujame Europos komisijos rengiamuose mokymuose ir labai vertiname šią patirtį. Be abejo, mes suprantame, kad politinis procesas yra svarbus dalykas, tačiau e, reikalingas ir bendradarbiavimas su kolegomis. Dabar norėčiau konkrečiai atsakyti į tuos dalykus, kurie man atrodo svarbus man atrodo, proporcingas pastangas dėti verta šios rytie. Viena vertus mūsų verslui, kodavimo šitoms sistemoms, visą tai yra svarbus dalykas. Mes pertome tas kodavimo, šifravimo sistemas, mes turime tam reikamas prietaikas, mes ilgą laiką jas naudojame, jų šiek tiek mažėja. Mūsų licenzijų reikalavimai buvo susijęs su kriptografija pirmiausia. Dabar E, egzistuojantis projekte kibernetinio saugumo apibrėžimas yra gal šiek tiek pasenęs. Po keletų metų mes žvelgsime į dabartinį tekstą ir e, žvelgsime į taip pat, kaip, kaip žiūrime į kodavimo reikalavimus, kriptografijos reikalavimus, žiūrime dabar. Mes e, dabar matome, kad šalutinis poveikis buvo daugiau žalingas negu naudingas kai kurių uh, nuostatų. Manau, kad reikia daugiau aiškumo ir daugiau skaidrumo, kai dėl saugumo aspektų ir catch-all principo. Šiandien sunku kalbėti apie catch-all nuostatas. Kolega Pyčia apie tai kalbėjo. Vokietijoje turime įstatymą ir mes turime atsakomybę užtikrinti, kad įstatymą tinkamai gyvendiname, laikomės jo. sąrašų parengtas, paremtas požiūris yra tas dalykas, kuriuo galime pasinaudoti automatiškai. Mes šešis, septynis kartus tikrinome tuos sąrašus per dieną. Ir iš tikrųjų tai yra tas dalykas, kurį mes galime patikrinti, nors tai užima laiką. Ir paskutinis komentaras. Tikrumo užtikrinimas yra labai svarbu, kai veikiate kaip tarptautinė įmonė. Dažnai buvo sakoma, kad štai pasirodys kažkokios gairės, man tai yra problemiška kaip įmonės atstovai, nes verslo procedūrų metu mes pasirašome sutartį, visapusę sutartį su klientais, mes nepasirašome pusės sutarties, dalinės sutarties, negalime staiga nei iš jo, nei iš to papildyti jos per vidurį reikalo naujais kažkokiais reikalavimais. Mes tiesiog, kai rengiami teisės aktai, turėtume pasižiūrėti, kokią įtaką tai turės jau egzistuojantiems verslo ryšiams Na ir galiausiai šis siūlymas, ko gero, padės įnešti daugiau tikslumo, saugumo įmonėms daug kas taps aiškesnis. Ir aš manau, kad diskusija parlamente taip pat padės pagerinti tą siūlymo projektą. Ačiū. And... Dėkuoju. Dabar trumpai ir aiškus klausimai iš pranešėjo Buchnerio. Zuerst eine Frage an Herrn Pietsch. Dėkoju. Pirmiausia, klausimas ponui Pič. Jūs norite, kad teroristai būtų atmušti, jūs e, kalbate apie patikimumą, tai kaip dabar veikti, jūs žinote, kad daug yra korumpuotų institucijų. Aš čia nesusigalvoju, kalbėdamas apie korupciją, iš tiesų taip e, vyksta. Tad norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie tuos išdėstytus reikalavimus, man kyla kai kurių klausimų. Jūs taip pat kalbate apie techninį sąrašą, bet nekalbate apie galutinius tikslus. Pavyzdžiui, 89 metais vyko demonstracija ir ta demonstracija buvo numalšinta. Po trijų metų taip pat vyko demonstracija, buvo protestuojama prieš Ahmadinejčado rinkiminius klastojimus. Tada viskas vyko šiek tiek protingiau, pasitelkus stebėjimo e, technologijas. Jeigu šiandien vyktų kažkas panašaus, tai būtų taip pat naudojamasi technologijomis, tik tos technologijos būtų kitokios. O tai reiškia, kad jeigu galvosime apie technologijas ir jeigu apsiribosime tik tais kai kuriais produktais, tai tada vystimasis e, pralenkia siekiamą tikslą. O pabaigai norėčiau pasakyti, kad buvo kalbama apie daugia šalį sąrašą, šiek tiek pasaldinta. Tačiau įvykiai mus lenkia. Įvykių daugiau negu technologijų. Kas bus, jeigu ir toliau remsimės tokiu sąrašu? Ačiū ponas Fielner nuo EPP. Uh, to... Ačiū. Pirmas klausimas bus jums, diekonu, poniai. Jūs pateikėte pavyzdį. Jeigu teisingai e, prisimenu, jūs kalbėjote apie tris problemas arba grėsmes, kurio, kurias kelia autonominiai sąrašai. Galbūt nei, tai ir neįmanomas atsakyti klausimas, o gal ir ne. Galima būtų sakyti, kad autonominiai sąrašai būtų naujas dalykas, bet mes žinome, kad Prancūzija ir Vokietija E, žengė žingsnį dar toliau. Taigi, ar vyksta tie dalykai, dėl kurių jūs nerimaujate Prancūzijoje ir Vokietijoje? Aš kalbu apie tai, kad jie žengia dar žingsnį toliau ir e, sukūrė Vokie, Vokietijos ir Prancūzijos autonominį sąrašą. Dabar grįšiu prie savo anksčiau užduoto klausimo. Mes kalbame apie catch-all, apie kibernetinės technologijas, apie poreikius šiuose sritise, bet iš diskusijos susidaro įspūdis, kad kalbame tik apie kibernetinio stebėjimo technologijas, tačiau taip nėra. Žinau, komisija sako, kad yra tai, laikomasi tikslinio požiūrio, tačiau tai yra taikoma viskam. Ir vadovantis e, e, baudžiamąją teisę galima atsidurti ir kalėjime. Todėl mano klausimas yra toks. Poveikio vertinimas atliktas tik e, kibernetiniam stebėjimo technologijoms. Žinant tai, ar mums reikia catch-all ir kitoms technologijoms, ne tik kibernetinio stebėjimo technologijoms. Galbūt reikėtų ir apie apibrieštis pagalvoti, kad ponas Polman geriau mėgotų naktį. Dėkoju. Aš esu šešėlinis pranešėjas SND frakcijoje. Pone Pič. Jūs kalbėjote apie Vokietijos praktiką ir jeigu palyginsime tą praktiką su kitomis ES valstybių šalimis, su jų praktika, ar pamatysime daug skirtumų? Pavyzdžiui, gal kitos valstybės norės vykti į kitas šalis Europos Sąjungoje, prašyti leidimo. Tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kaip agentūros mastu įmanoma apskaičiuoti, kiek galima europizuoti šį projektą ir kaip galima, kiek galima investuoti. Koks, kokiais kriterijais remiantis nustatomas investicijų dydis Vokietijoje. Ar kyla tokie klausimai kaip darbuotojų kvalifikacija, atlyginimas, ar dvigubo apmokestinimo prekė, e, dvigubo naudojimo prekės? Wel, voorzitter. Ik uh, probeer het kort te houden. Uh, ik heb nog uh, twee vragen. Dėkoju, pirmininkė. Turiu du trumpus klausimus. Pirmiausia, ponui Pyč ir poniai Dėkonum. Ponas Pič sakė, kad kai kurios taisyklės yra pernelyg didelė našta mažoms ir vidutinėms įmonėms ir kartais sunku padaryti skirtumą tarp stambesnių ir smulkesnių pažeidimų. O jūs štai minėjote, kad e, būna labai rimtų žmogaus teisių pažeidimų. Kokie jie galėtų būti sunkiausi, kas juos daro, e, ar tam pasitelgiamos inovacijos, kam iš to nauda, kokia. Pone Pulman, jūs kalbėjote apie savo įmonę, tiekėte apsaugos sistemas Ir jūsų įmonė be kita ko ir Asado režimų saugumo priemonių yra pateikusi. Kaip čia su taisyklėmis? Bet ko gero dirbti tokiam režimui nėra kažkas labai pageidautino. Čia greičiau pavyzdys to, ko nereikėtų daryti. Ar galėtumėte pasakyti kelią, kaip, galėtume sakyti, kaip ateityje ketinam užkirsti kelią tokiems sustarimams? Ačiū. Kiekvienam ekspertui po tris minutės atsakyti. Prašau, ponia Pyč, pradėkite. Dėkoju. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Komisijos siūlymas ketvirtas straipsnis D dalis. Ten yra pasakyta, kad prekės, kurios netrauktos į sąrašą dėl pažeidimų, gali, ne, neturi būti naudojamos pažeidimus vykdyti ir tos prekės e, net e, būtent užtikrinti, kad prekes nebus naudojamos e, dideliems pažeidimams įgyvendinti. Negaliu e, atsakyti vienareikšmiškai į šį klausimą, bet manau, kad ES nuomonių yra vairių šio klausimų, Vokietijoje taip pat, kai dėl praktikos kitose valstybėse narėse to klausė ponas Langė. Aš nemačiau tokios įmonės, kuri savo gamybos įmonę iš Vokietijos perkeltų Jungtinę karalystę ar į JAV vien dėl to, kad tai yra susijęs su mūsų štai aptariamais klausimais, dažniau perkeliamai susijęs su mokestiniais dalykais. Taisyklėse be kita ko yra numatyta, kad jeigu viena ar kita prekia E, yra Vokietijoje, o Prancūzijoje yra jos gavėjas, neišeina ko nors kaltinti tiesiog. Į mus turės kreiptis, norėdami daugiau apie prekę sužinoti, prancūzai įsigijantis prekę. Ir štai. O kit, kitaip elgtis dėja neišeina. Ponas Buchner uždavė klausimą ką aš norėjau pasakyti dėl terorizmo. Jau yra teisės aktai šioje srityje, yra pavardės, yra juridiniai asmenys, kurie buvo įvardinti esą teroristais. Ta padarė Europos Sąjunga. Ir man atrodo, šiandien jau nebereikia aiškintis, kas yra teroristas ar terorizmas. Na, diskusija gali vykti, bet bus dar platesnė negu dėl žmogaus teisių buvo pasakyta, kad jeigu prekės perparduodamos, jeigu tas perparduojimas vyksta 3, 4, 5 kartus, mes kaip valdžiaus struktūra neturim tokių žinių, kiek ir kaip kas buvo perparduota. Šios, šio pabudžio informaciją surinkti ir valdyti sunku. Produktas būtų teisinga sakyti, ar prekė gali būti panaudota vieniems ar kitiems dalykams. Na ir galiausiai, kaip priimti sprendimą. Sunku nuspręsti. Grįžtu prie to palyginimo, kuris paminėjote kalbėdami apie Kiniją. Jeigu žinau, kas gali būti panaudota žmogaus teisėms pažeisti, ar vykdyti veiksmus minimus aštuntame straipsnėje ir panašiai. Jeigu apie tai būtų žinoma iš anksto, tai tokia prekė turėtų būti draudžiama eksportuoti. Ką aš kaip valdžios struktūra turėčiau leisti ar uždrausti? Šiandien mes kalbame apie galimybės ir svarbu su jom tvarkingai elgtis. Mes konstatavome, kad ne visos taisyklės yra perkeltos į nacionalinius teisynus ir manau, kad tas perkelimas greit negalės įvykti. Būtent dėl to 20 leidimų užduota buvo Vokietijoje pernai, du leidimai buvo atsakyti. Ir nacion... Nacionalinis sąrašas, man atrodo, yra pakankamas dalykas ir nepernelik ilgas. Dėkui. Answer, uh, first... Pone Adela, pasistengsiu atsakyti uh, dėl uh, sąrašo ir technologijų tikslo. Sąrašo pagrindas yra galimas panaudojimas, kad prekes nebūtų panaudojamos uh, ne pagal paskirtį nes šios prekes paprastai yra gan jautrus. Todėl sąrašai turėtų būti sudaromi pagal techninės e, specifikacijas. Galėčiau pateikti vieną pavyzdį, kurį paminėjo ir kolega Polman. E, šifravimas nebėra tobulinamas, tačiau mes vis dar kontroliuojame tokią šifravimo įrangą. Ir dabar tai aišku yra net ir 12 mečiams besimokantiems mokyklose. Todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą kontrolės lygį. Todėl yra labai svarbus ir tikslas, nes panaudojimas yra dviejopas. Iš esmės, todėl tokiamis prekiamis galima būti piktnaudžiaujama. Technologija turi būti kontroliuojama tik tai ta, kuri yra kenksminga. E, tokia technologija, kuri gali tau pakengti, gali būti tau ir naudinga. Taigi mes čia matome tą klausimo dviejopiškumą. kitas klausimas. Ar aš galvoju, ar aš žinau, kad bus nenumatytų pasiekmių kalbant apie šifravimo technologiją, yra žinių, kad tai gali būti žalinga, tai gali pakengti Europos šifravimo kodavimo pramoniai. Mums nelabai patinka JAV, tačiau jie pasire, pasielgia gan tinkamai. Visa šifravimo technologija ir įrenginiai gali būti parduodami visose šalise išskyrus penkias kurias galima dabar paminėti, tačiau aš to čia nedarysiu, bet jūs žinote, apie kokias šalis aš kalbu. Kodėlgi mes elgiamės taip, kaip elgiamės. Junktinės Amerikos valstijos kibernetinio stebėjimo srityje yra pirmos Mes taip pat siekiame inovacijų ir norime, kad įmonės rūpintosi žmogaus teisų apsaugą. Todėl šios technologijos mums yra labai svarbios. Ir dar vienas man buvo užduotas klausimas. Ar mes būtume laimingesni, E, taikydami mažiau inovacijų ir kūdami mažiau pelno. Mūsų tikslas yra gerinti žmonių gyvenimą, sumažinti žmonių kančias pasaulyje. Inovacijos e, sveikatos apsaugos e, srityje apskritai saugos, asmens duomenų apsaugos srityje yra labai svarbu, jeigu mažiau Inovacijos yra būtinos sveikatos priežiūros srityje, tačiau ar galima rinktis tarp inovacijų ir žmogaus teisų. Tai turėtų būti svarbu tiek inovacijos, tiek jų įdėgymas, tiek ir rūpinimasis žmogaus teisėmis. Ne viena įmonė, e, su kuria susidurėme, nepasakys, kad mums svarbiau yra pelnas ir netaip svarbu žmogaus teisės. Nerasime tokios įmonės turbūt. Ir ponas Polman. Ačiū. Aš džiaugiuosi, kad rūpinatės mano miegu, bet svarbiausias dalykas yra aiškumas. Šiame reglamente daug kalbama apie catch-all politikams atrodo, kad e, negalima apibriežti to, kas šiandien yra kenksminga, nes rytoj to gali jau ir nebebūti. E, galima būtų didesnį aiškumą užtikrinti reglamente. Vyksta STG e, procesas ir mes siūlėme komisijai kreiptis į standartizacijos procesą agentūras telekomunikacijų, informacinių technologijų srityje yra standartizacijos organizacijų, kurios e, vykdo e, svarbu e, šio klausimų darbą. Ir gairės galbūt irgi būtų įmanomas kelias. Tačiau dabar atrodo, kad catch all yra naudojama dažniau nei kad reikėtų. Pone Langė, jūs uždavėte labai konkretų klausimą susijusiu su sąrašais. Mes esame Vokietijos kibernetinio saugumo įmonė, mes dirbame Achene, Vokietija rūpinasi duomenų apsaugą, asmens duomenimis. Mums yra svarbu kurti saugumo e, produktus. Mes e, matėme pakilimą e, pramonėje tiek Vokietijoje, tiek ES. Ir kai reglamentas įsigalios, galbūt man reikės papildomų išteklių teikti e, paraiškas ponui Pyč, kad galiausiai miegočiau ramiau. Jis tada man turės teikti paaiškinimus ir tai yra biurokratija. E, kalbant apie e, pasus ir duomenų šifravimą, tai yra svarbu, tačiau e, skaitminiams pasams tai nėra taikoma. Taigi, tokiais atvejais Vokietijoje dirbdamas aš kreipiuosi į vyriausybę, kad gaučiau leidimą. Ir tada galima užsimti tą pasų gamybą. Jeigu tai pasikeistų, mes galėtume daugiau dėmesio skirti atitikties klausimams bei kitiems. Klausimas dabar dėl konkretaus susitarimo, apie kurį jūs kalbėjote. Leiskite pataisyti faktus. Aš kalbu apie per, kalbėjau apie perkelimą ES viduje, tačiau tas sustarimas niekuomet nebuvo baigtas įgyvendinti. Jis buvo sustabdytas likus devyniems mėnesiams iki sankcijų paskelbimo. Dabar dar daugiau reguliavimo yra perkeliama ant įmonių pečių. Įmonės turi nuspėti galimą riziką ateityje, kągi būtų galima daryti geriau. Taip, aš pasisakau už harmonizaciją ES be jokių abejonių, tačiau ar kai kurie režimai pakeis taikomas procedūras, žiūrėdamas į krištolinį rutulį, tikrai negalėčiau atsakyti į tokį klausimą. Dėkoju dabar komisija. Penkios minutės jums, kad pakomentuotumėte šią popietę vykusias diskusijas. Suteikiu žodį direktoriui atsakingui už šį klausimą. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė per penkias minutės tiesiog neįmanoma tinkamai sureaguoti į tą daugybę paliestų temų šią popietę. Ekspertai puikiai pasisakė visomis jomis. Aš galiu tik pabandyti sureaguoti į kai kuriuos iš paminėtų aspektų ir tarti keletą žodžių apie tai, kaip Europos komisija žvelgia į šias temas. Mes. Mm galime pasakyti, kad ir toliau teisė, kuros proceso dalyviai bus informuojami apie tai, kaip vyksta darbas. Norėčiau tarti žodį apie 3-4 dalykus. Pirmiausia, dėl žmonių saugumo dimensijos įvedimo. Aš jau sakiau, kad čia mes kalbam apie politinius tam tikrus dalykus, aspektus, kurie yra nurodyti komisijos siūlyme. Tai yra tam tikra dimencija, apie kurios čia sukalibravimą, sutvarkymą aš diskusiją šiandien nesileisiu. Kaip ponas Pieš kalbėjo, kaip tam kriterijai, pirmame B punkte dokumento, kurį parengiau, visi yra numatyti tas kalibravimas, sakyčiau, yra tam tikra dimencija, apie kurią kalbėjo vienas iš kalbėtojų anksčiau. Mes šiaip, na, bandome ES lygmenį iš tikrųjų sudaryti visiems vienodas veiklos sąlygas. Tai yra komisijos kaip institucijos pareiga. E, taisyklės turi būti tokios, kad nebūtų daug spragų net ir staigiai besikeičiančioje aplinkoje. Dėl to tas kalibravimas yra reikalingas. Diskusijoje nekarta buvo kalbama apie poreikį turėti daugiau aiškumo, teikti konkretesnius siūlymus. Na, toks ir yra siūlomų kriterijų tikslas. Galbūt, kaip mes sakėme, galbūt atsiras poreikis parengti tokius kriterijus kaip uh, identifikavimas, viešų institucijų, intervencijos rytis, situacijos, kaip pažeidžia žmogaus teisės, tarptautinių represijų kontekstai tam tikri, visi tie dalykai, ko gero, bus aktualūs toliau rengiant taisyklės. Mes manome, jog šios taisyklės, kurios galėtų veikti pagal savo pobūdį, turėtų kartais būti lankstesnės, kad galėtų būti tinkamai panaudojamos. Ir galėtų būti parengtos tam tikros gairės šią kryptim. Kaip sakė ir ponas Pulman, galėčiau pasakyti, kad aiškumas šiuo klausimu galėtų atsirasti taip greitai, kaip į tų standartų parengimą įsitrauks visos kompetentingos ir suinteresuotos institucijos. Ir reikėtų, kad tos taisyklės būtų ne kažkokios dalinės, o visapimančios. Žvelgiant iš mūsų perspektyvos, įmonės neturėtų spręsti pačios, kas labai pažeidžia žmogaus teisės, tiesiog įmonės turėtų būti skatinamos elgtis pagal tam tikrą modelį, taikydamos reikiamo uolumo principą. Tai mes nekalbame čia apie kažkokius neįprastus naujus elementus, kalbame apie žinomą principą. Ir tai padės išsklaidyti tam tikrą susirūpinimą, kuris nuskambėjo diskusijoje. E, kai įmonės teikia licencijų prašymus, tai tuomet e, jos turėtų įrodyti, kad yra atsakingos. Kai kurie klausimai susijęs su žmogaus teisų žymen, dimencija ir su kibernetiniu saugumu tebelieka pakankamai atviri. Kontrolės stiprinimas šioje srityje gali ITA susitarimui nebūti labai naudingas. Europos komisija mano, yra pasakyta atės sustarimuose, kad negartais neįmanoma sukontroliuoti visko, tiesiog yra siūlomos dvi skirtingos politinės logikos ir Taigi, kontrolė ir kontrolės um, atlikimas siekiant kovoti su terorizmu. Irgi dar vienas dalykas. Tai galėtų būti atliekama valstybių narių lygmenių. Aš tiesiog norėčiau priminti, kad kai kurios valstybės narės jau vykdo tokias patikras. Ir sunku būtų įsivaizduoti, kaip mes galėtume parengti reglamentą, kur terorizmas paliekamas nuo šaly, kur jį nekreipiama dėmesio, kai kalbam apie eilę saugumo priemonių. Brokerių veikla, tranzitas, techninė pagalba, kiti aspektai. Galiu čia labai trumpai pasakyti, kad mes Europos komisijoje netikime tokią pasirinktinę sistemą valdybė, valstybės narės neva pačios gali spręsti, ką kontroliuoti, ką ne, kokius sandorius kontroliuoti, kokių ne. Man atrodo, tokia kontrolė arba turi būti taikoma visur, arba niekur. Mes turime laikytis bendro požiūrio, atkreipti dėmesį į sandorių rizikingumą ir Čia mes turime nepamiršti tranzito brokeriavimo veiklos, jos patikros ir panašiai, bet čia patikros mechanizmai jau veikia ir šiandien šioje srityje. Dėl licenzijų, proces, dėl licenzijų žaidimų proceso optimizavimo galėčiau pasakyti, ir e, tai ko gero padės atsakyti į jūsų keliamus klausimus. Svarbu suprasti bendrą požiūrį į licenzijavimo procesą. Reikalingas tam tikras bendras supratimas apie eksporto kontrolę. Būtina pagerinti informacijos bazę ilgainiui. Ir taip padės, ko gero, įtvirtinti ir skaidrumo visai elementų. Tai be abejo svarbus dalykai. Ir dar vienas dalykas. Labai nustebino mane tai, kad nebuvo iškeltas E, klausimas dėl prekių judėjimo ES viduje. Mūsų požiūris čia labai paprastas. Mums e, tenka pripažinti, kad prekių judančių ES viduje sąrašas nebuvo atnaujintas labai ilgą laiką valstybės narės individualiai išduoda licenzijas vieniems ar kitiems sandoriams, vieniems ar kitoms prekiams. Mm. ES lygmenių čia dar turėtų būti teikiami siūlymai. Ir štai, štai mes manome, kad e, mes pateikėme subalansuotą požiūrį ir ačiū, kad leidote mums pristatyti savo požiūrį. Ačiū jūsų komentarus. Pone Buchner, ar norėtumėte tarti apibendrinamai žodį? Keletas trumpų pastabų. Norėčiau padėkoti visiems prelegentams, visiems ekspertams ir Europos komisijos atstovams už tai, kad paskyrė savo laiko, pateikdami savo išvalgas. Man susidarė toks įspūdis, kad Visiems yra akivaizdu, kad reformuoti šį reglamentą reikia ir kuo skubiau. Be abejo, iškils naujų iššūkių, nes gyvename skaitmeninėje eroje, bet tuo pat metu tampa aišku, kad reikia taisyklių, kurios padėtų e, įmonėms veikti, e, naudojantis programų saugumu. Aš kalbėjau su pramonės atstovais šiomis temomis. Norėčiau dar pridurti, jog reikėtų numatyti tam tikras baudžiamasias nuostatas, kurias prieikus galima būtų panaudoti. Na, manau, jog galėčiau pasakyti, kad esu pasirengęs susitikti su interesų grupių atstovams, esu pasirengęs diskutuoti su kolegomis. Ačiū ekspertams, sako pirmininkas, ačiū posėdžio dalyviams, ačiū, kad atvykote ir, aišku, nebejodami užmėgskite ryšių su mumis tada, kai jums atrodys reikalinga. Ačiū visiems ir gero vakaro.